Okay. Uh, dear colleagues, good morning. Kolegos, labas rytas. Pradedame nuo pirmo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos komisijos ataskaita apie pažangą Rumunijoje ir taip pat Bulgarijoje pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Šis mechanizmas buvo mm, įsteigtas stojant Bulgarijai ir Rumunijai į Europos Sąjungą 2007 metais, kad būtų išspręsti trūkumai, kurie dar buvo teismų sistemoje vykdant teismų reformą ir siekiant kovoti prieš korupciją. Ir nuo tada tas bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmas ir jo ataskaitos stengiasi mm, susitelkti Mm, į tai, kokias pastangas Bulgarija ir Rumunija ir jos valdžia daro įgyvendinant tas konkrečias rekomendacijas. Ir 2017 metų mm, ataskaitos buvo paskelbtos sausi ir mes pakvietėme poną Viljamą Slyth iš Europos komisijos generalinio sekretoriato, kad jis pristatytų tas ataskaitas ir situaciją. Dėkoju kad suteikėte galimybę pristatyti tas dvi ataskaitas, kurios sausi buvo paskelbtos, jos šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių ataskaitų ir žiūri, mm, dengia tokį ilgesnį laikotarpį, kad komisija suprastų, kokios yra ilgalaikės tendencijos ir ar iš tiesų tos reformos yra tvarios ir negryžtamos. ir mm, mm, Taigi, kalbant apie mm, tas ataskaitas, tai mes pasižiūrėjome įvairias konkrečias rytis ir pasižiūrėjome, kiek pasistumėta pirmin ir rezultatai iš tiesų pozityvus ir manome, kad reikia dar e, sparčiau veikti, baigiantis tam bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmui. Anksčiau kartais komisijos buvo klausiama, koks tiksliai, kokia tiksliai yra bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo apreptis. Ir dabar mm, tos rekomendacijos aiškiai rodo, e, kokia yra apreptis, jos yra aiškios ir konkrečios. Tos ataskaitos m, mm, žiūri, m, mm, kiek pažangos yra padaryta, o ateityje mes mm, manome, kad kai visos rekomendacijos bus įgyvendintos, užbaigsime tą bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Ir manome, kad tas bus įmanoma padaryti per šį komisijos mandatą. Bet kad užtikrintume tuos rezultatus, kurių norime, reikia, kad tos valstybės iš tiesų įsipareigotų mm, siekti tikslų ir bendradarbiautų ir turėtų tinkamus mechanizmus atskaitomybei užtikrinti, užtikrinti e, reformų e, tvarumui. Taip pat noriu pasakyti, kad komisija taip pat nusprendė pasakyti, kad šio mechanizmo nereikia sieti su sprendimais kitose srityse. Dabar pakalbėkime apie tas dvi ataskaitas pailiui. Pradėkime nuo Bulgarijos. Ir kokie yra tos dešimties metų analizės rezultatai? Tie palyginamieji rodikliai yra susijęs su teismų reformos įvairiomis rytimis, padaryta ženkli pažanga, yra stabilus konstitucinis stabili konstitucinė sąranga, taip pat nagrinėjome e, įstatymų sistemą ir teismų sistemos efektyvumą. 15 metų teismų reforma čia yra svarbiausias dalykas. Ir dabar e, e teismų taryba turi m, mm, dvi aiškias kompetencijų sritis O rinkimai šią vasarą iš tiesų bus puikus patikrinimas, kaip pavyko tą reformą įgyvendinti ir kaip visuomenė pasitikė teismais. E, teismų inspekcija taip pat gavo naujų galių. Ir naujų galių gavo ir teisėjai. Dar reikia baudžiamąjį kodeksą tobulinti, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir prokurorų darbą. 16 metais vyko, buvo atlikta nepriklausoma Bulgarijos prokuratūros darbo analizė. Ir prokuratūros darbo tobulinimas bus kitas uh, šių darbų etapas. Kalbant apie e, situaciją kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir su korupcija, čia dar uh, liko ką atlikti, nors pasikeitė uh, situacija Bulgarijoje. Uh, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir dabar jinai uh, artėja prie situacijos kitose valstybėse narėse, bet yra dar rimtų trūkumų, ypač baudžiamojo proceso srityje. Kokios didžiausios problemos lieka, tai kova su korupcija, tas pabrėžiama ataskaitoje, nežiūrint tų rimtų institucinių pastangų, iškart po stojimo į ES ir ambicingo kovo su korupcija plano ir strategijos patvirtinimo 15 metais e, tos strategijos, tos strategijos įgyvendinimas dar yra tik ankstyvajame etape ir pažanga yra labai lėta, nes nėra visų politinių jėgų sutarimo šioje srityje viena iš rekomendacijų yra laikytis 15 metų kovos su korupcija strategijos įgyvendinimo, kad būtų e, efektyvi, efe, mm, efektyvi struktūra ir atsakinga už kovą su korupcija. Ir Bulgarija. Mm, nepakankamai sparčiai e, padarė pažangos šioje srityje, taigi lieka dar problemų. O dabar Rumunija ir Rumunijos pažanga per dešimt metų. Komisija e, daro išvadą, kad e, didelė pažanga padaryta daugelėje sričių, vystėsi institucinė sąranga, e, išteklių situacija gerėjo, e, matėsi, kad e, norima užtikrinti teismų nepriklausomumą. Mm, Rumunijoje, bet problema lieka tai, kad teismų sprendimai nėra įgyvendinami. O dar turim turėti galvoje, kad spauda labai e, kritikuoja teismus ir teismų sistemą. E, yra nauji baudžiamieji ir civiliniai kodeksai. E, komisijos rekomendacijos skirtos trūkumams pašalinti ir siekia užtikrinti, kad būtų efektyvus bendradarbiavimas tarp įvairių įstaigų ir naujas aukščiausiasis teismas būtent turės pagrindinį tikslą įgyvendinti reformą. Nacionalinė integracijos agentūra pasiekė uh, gerų rezultatų. Čia paminėtinas yra rinkimų sistema, viešieji pirkimai, bet kol kas dar nėra aiškaus konsoliduoto teisinio pagrindo, kuris leistų užtikrinti reformų šioje srityje tvarumą. bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ataskaitos rodo, kad kalbant apie korupciją, Rumunijoje yra pasiekta nemažos pažangos tiek prokuratūros, tiek teismų darbo srityje ir situacija pagerės, nes mm, įkurta agentūra, mm, užsimsianti konfiskuotų Mm, turtu susijusių su nusikalstama veika. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad spauda ir politinės partijos e, kritikuoja e, teismų sistemą ir tai, kad mm, dėlsiama priimti sprendimus dėl politikų imuniteto panaikinimo. Korupcijos, mm, kova su korupcija mm, yra vienas iš prokuratūros prioritetų, bet reikia daugiau dirbti užkertant kelią korupcijai, prevencijos srityje. ir šalinant galimybės korupcijai. Tai bendrai e, galime pasakyti, kad abi šios ataskaitos pozityviai vertina situaciją Bulgarijoje ir Rumunijoje ir jei bus laikomasi, jei bus įgyvendinti, e, įgyvendintos siūlomos rekomendacijos, tai iš tiesų situacija bus gera. Labai svarbu, kad e, pažanga būtų e, galutinė ir ne, negrįžtama. Ir komisija tikisi, kad visos valdžios e, struktūros abiejose šalise e, bendradarbiaus ir leis pasiekti norimų rezultatų bei užbaigti bendradarbiavimo tik tikrinimo mechanizmo vykdymą. Kada tą mechanizmą bus galima užbaigti, aišku, priklausys nuo konkrečių darbų ir tikimės, kad reformos spartės ir mes e, kartu su komisija, kartu su šiomis e, šalimis pasieks užsibrieštų tikslų. Ačiū, dabar steiksiu žodį nariams, kurie nori pasisakyti. Pone Makovai, Stevens, Grapinį, panašogo ir nori pasakyti. Ir kiti, kas pageidaujate, prašom, kelkite rankas, puiku. So we start uh, in the order of the group. Tai ir pradedame pagal frakcijas. Prašom. Pane Gabriel. Yes? Yeah. Ms. Gabriel, you have the floor. That's fine. <laughs> merci, merci, Monsieur le Président. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, <laughs> kalbėsiu bulgariškai. Ir noriu pirmiausia padėkoti komisijai už Bulgarijos pažangos ataskaitą. gal TV mechanizmą. Jau praėjo dešimt metų nuo Bulgarijos prisijungimo prie Europos Sąjungos ir jau dešimt metų, kaip yra įgyvendinamas bendarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas. CVM. Tikrai jis pasitarnavo užtikrinant reformų gyvenimą ir padėjo Bulgarijai vykdyti teismų reformą, kovoti su korupcija. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, pastaraisiais metais um, kilo daug klausimų dėl šio mechanizmo efektyvumo. Nėra aiškių kriterijų, kurie leistų atsisakyti šio mechanizmo taikymo. Labai svarbu būtų turėti aiškę bazę, aiškės nuostatas, kurios nurodytų, kai, kad jau yra įvykdyti reikalavimai. Paskutinėje ataskaitoje komisija yra aiškiai apibrėžusi paskutinius žingsnius ir įvertino iki šiol padarytą pažangą. Yra suformuoluotos labai aiškios konkrečios rekomendacijos. Taigi aš norėčiau paklausti, ar tos rekomendacijos įgyvendintos ir jeigu jau jos bus įgyvendintos, ar bus atsisakyta šio mechanizmo taikymo. Pastaros ataskaitose daug kalbama apie rekomendacijas užtikrinti didesnį skaidrumą ir norėtumėm gauti išsamesnės informacijos, kaip bus to siekiama, ar bus taikoma ta pati procedūra, kuri buvo taikoma iki tol, kuomet e, įstatymo viršenybė buvo pats svarbiausias e, reikalavimas, principas, taip pat ir dialogas su komisija. Ką jūsų e, manimų mes dar turėtumėm pakeisti, ką dar turėtumėm įgyveninti. Kalbant apie įstatymą viršinybę, reikia pasakyti, kad praeitų metų spalį Europos parlamentas patvirtino pasiūlymą dėl um, privalomo Europos mechanizmo dėl įstatymo viršinybės, kuris turėtų būti taikomas. Uh, visoms valstybėms narėms, kad būtų galima e, sistemiškai, reguliariai vertinti visų valstybių narių situaciją laikantis įstatymo viršenybės. Tai aš norėčiau pasirauti, ar bus įvertinus situaciją atsisakyta šio mechanizmo taikymą Bulgarijai, ar komisija yra įvertinusi, kiek Bulgarija padariusi pažangos siekiant įstatymo viršenybės principą gyvenimo. Aišku, reikia atsižvelgti įvairius veiksnius, kai kurie iš tų veiksnių galbūt nėra taikytini vien tik tai mūsų dviem valstybėm, nebūtinai galbūt mes vieni galime viską padaryti. Galbūt kai kuriais atvejais reikia platesnio bendarbiavimo. Aš manau, galbūt kai kuriais atvejais iš tikrųjų tokie mechanizmai, kurie yra taikomi tik tai viena ar dviem valstybėms, turėtų būti peržiūrėti, nes galbūt mums reikia bendro mechanizmo, kuris užtikrintų demokratiją, įstatymą viršenybę, žmogaus teisų gynimą visoje ES, visoms valstybėms veikiant iš vien. Ir Šanas Lodas Junkeris kalbėjo apie mm, šio mechanizmo atsisakymą. Tai aš galvoju, ar mūsų kadencijos laiku tai jau įvyks. Mrs. Kapini. Ačiū, pane Grapinė. Foarte mult uh, și eu o să vorbesc în limba română. Uh, vă mulțumesc că... Ačiū, aš irgi kalbėsiu savo gimtają, rumunų kalbą. Norėčiau padėkoti Jums už šias diskusijas, noriu padėkoti komisijai už pristatytas ataskaitas. Ir kaip ir kolegė, aš taip pat kalbėsiu apie savo valstybę. Uh, Mm, apie tai, kad tiek laiko yra taikomas šis mechanizmas Rumunijai ir e, peržiūrėdami ataskaitas, nu, mes galime aiškiai pamatyti, kokia yra pažanga padaryta, kok e, iš tikrųjų yra kalbama apie įvykdytų reformų tvarumą ir aš sutikčiau su kolegė iš EPP, Mm, kad e, šis mechanizmas tikrai nebeturėtų būti taikomas vien tik tai mūsų dviems valstybėms. Man atrodo, kad um, turėtų būti taikomas toks stebėjimo. Ir, e, mechanizmas visoms 27 valstybėms narėms, kuomet jau, jeigu mes liksime 27. Manau, kad labai svarbu būtų vertinti situaciją visoje ES, visose valstybėse narėse, ne vien tik mūsų dviejose. Ir mm, ataskaitoje dėl Rumunijos jūs sakote, kad kritikuotina yra teismų sistema. Vis tik tai aš noriu pasakyti, kad kai kurie mm, atvejai gal kai kuris e, teisėjų elgesys galbūt yra kritikuotinas, tačiau tai yra atskiri individualus atvejai. Galbūt nereikėtų kritikuoti visos teismų sistemos, tai gal būtų nepagrysta. Pavyzdžiui, juk mes turime taip pat ir uh, nuo 2016 metų kovos su korupcija agentūrą netgi, tai, kuri tikrai veikia ir aš nežinau, ar tikrai vertėtų kritikuoti visą mūsų teismų sistemą, arba, pavyzdžiui, tokius dalykus, kad yra vykdomi areštai prieš įrodant kaltumą ir, ir panašus dalykai. Um, Aš norėčiau pasiteirauti, kokia yra komisijos pozicija praėjus jau dešimčiai metų nuo uh, mūsų įstojimo dėl to, ar nereikėtų atsisakyti šio mechanizmo taikymo jau. Aš čia pristatau mūsų rinkėjų poziciją. Mes visi sutinkame iš tikrųjų, kad labai svarbu buvo taikyti šį mechanizmą iki šio laiko, bet ar jį reikia taikyti toliau? Ir, Dėl teismų sistemos taip, bet e, man atrodo, kad teismų sistemai taikomi kriterijai turėtų būti taikytini visoms valstybėms narėms. Ačiū, ponia Makovai. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru... Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už jos priimtus sprendimus 16 metų gruodį. Dėl Bulgarijos ir Rumunijos Reikia priminti, kad Bulgarija ir Rumunija e, įstojo prieš dešimt metų Europos Sąjungą ir per visą tą laikotarpį joms yra taikomas šis bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas, ypač korupcijos rytyje. Ir 2000 15-16 metais toliau buvo vykdomos reformos, aišku, prisimenant tai, kad sudėtinga buvo e, įveikti korupciją iki mūsų įstojimo Europos Sąjungą. Ir visi politikai, tiek tie, kas valdžioje, tie, tie, kas e, opozicijoje, vis, aukštas pareigas einantis politikai, um, bet lygiai taip pat ir visi eiliniai piliečiai yra lygus prieš įstatymą ir tai turi būti užtikrinta. Aišku, kad turi būti kovojama su korupcija ir ypač tie, kas užima aukštas pareigas, turi tuo rūpintis. Yra buvę atvejų, pavyzdžiui, kuomet reikėjo panaikinti imunitetą, yra buvę atvejų, e, kuomet buvo bandoma pakeisti statymus savo naudai. Žinoma, svarbu tęsti kovą su korupcija. kad tai nedarytų poveikio um, politikos įgyvendinimui. Labai svarbu, kad e, kovos su korupcija agentūra toliau e, testų savo veiklą, dirbtų um, labai profesionaliai ir kad nekiltų abejonių dėl šios agentūros darbo. Žinoma, dėl to reikia kalbėti taip pat ir apie generalinio prokuroro skyrimo procesą. Uh, Iš tikrųjų, dabar dėl paties mechanizmo reikia kelti klausimą, ar yra pasiekti tie tikslai, dėl kurių yra taikomas šis mechanizmas. Uh, Taip, iš tikrųjų sutinku, kad mes visi e, kalbėjome apie tai, kad reikalingas toks mechanizmas, kuris už, leistų žiūrėti, kokia yra e, korupcijos situacija visose valstybėse. Ir, ir labai svarbu, aišku, tą mechanizmą taikyti tol, kol e, korupcija nėra išnaikinta, nes, aišku, reikia iš, iš, iš, išlaikyti tą kovą, aišku, politikam nepatinka, kuomet atliekami antikorupsiniai tyrimai dėl jų veiksmų, bet kuomet yra mm, piknaudžiavimas politinė padėtimi, tai akivaizdu, kad labai svarbu atlikti tyrimą. Ir mechanizmas yra labai svarbus, pavyzdžiui, dėl korupcijos atvejų um, viešų pirkimų srityje. Rumunijoje mm, būtina spręsti tos klausimus, nes tai, tai, tai yra svarbu dėl mūsų interesų. Būtent dėl mūsų interesų labai m, mm, svarbu yra užtikrinti, kad teismų reforma būtų tvari, kad ji. M, e, kad nebūtų atžangos ir iš tikrųjų ir, ir su korupcija turi būti kovojama ne nes priešingų atveju nėra pasitikėjimo valstybės institucijomis, nėra pasitikėjimo e, viešais pirkimais ir taip toliau. Um, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad tie mechanizmai yra taikomi mūsų valstybėms, nes tai leidžia mūsų valstybėse stipriau kovoti su korupcija. Ačiū. Кузьменова. Съждаме поредния доклад. Ačiū pirmininkė. Taigi, komitete vėl svarstame vieną iš pažangos ataskaitų pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Kuo šios ataskaitos skiriasi nuo ankstesnių? Daug kartų jau komitete aptarėme tai, kad yra netitikimo, yra mm, galbūt skirtingų krypčių, skirtingų uh, kriterijų, skirtingai apžvelgta situacija ataskaitose, nėra bendrų standartų pagal kurios būtų vertinama situacija. Aišku, reikia nepamiršti, kad yra skirtingas e, sistema taikoma. Uh, Mm, iš tikrųjų Pavyzdžiui, e, dėl įstatymo viršenybės e, šio principo užtikrinimas ES yra labai um, vykdomas priešokiais, labai fragmentuotai, labai skirtingais, skirtingais atvejais. Ir teisingumo sistemos atveju tas pats pasakytina, šis bendarbiavimo užtikrinimo mechanizmas yra gyvenimas tik šių dviejų valstybių atžvilgių, tačiau kitų valstybių narių atžvilgių nedaroma nieko. Uh, Ir paskui tai surinktais faktais yra pasinaudojama prieš Bulgariją ar Rumuniją, sprendžiant tokį klausimą, kaip, sakykime, šių valstybių narystė Šengeno zonoje ar panašiai. Taigi aš manau, kad e, reikėtų į tai atsižvelgti, kad to, šio mechanizmo išvados paskui įtakoja kitų politikos ryčių sprendimus, pažiūrėjau, dėl Šengeno ar, ar, ar dėl kitų ryčių. Ir tada, nežiūrint to, kad tos valstybės jau yra įvykdžios Šengeno reikalavimus, jos vis tiek nepriimamos į Šengeno zoną. Taigi aš labai tikiuosi, kad mm, vis tik tai bus pritaikytas toks mechanizmas visoms valstybėms narėms ir tuomet bus galima užtikrinti pozityvius ir tvarius pasikeitimus visoje ES. Aš labai tikiuosi, dar kartą pabrėžiu, kad toks mechanizmas bus taikomas ne vien tik šioms dviems valstybėms narėms, bet visoms valstybėms narėms. Thank you. With the support of the EU, Romania has made major progress in the... Ponas Sogor, ačiū. Ir Rumunija padarė didžiulę pažangą, atlikdama reformos ir tikimės, kad ateityje šis procesas nesustos. Tačiau visgi Rumunija teisinė sistema neveikia taip, kaip turėtų, teisingumas selektyvus ir įstatymai netaikomi taip, kaip reikėtų. E, reikia kovoti su teisės viršenybės principo pažeidimu ir kitais teisiniais pažeidimais. Pavyzdžiui, Rumunijoje 2015 vyko tyrimas dėl korupcijos susijęs su katalikų bažnyčia ir buvo kalbama apie 400 vaikų mokomų mažumos kalbą, vengrų kalbą, mokyklos atvejį ir mokyklos vadovai buvo apkaltinti korupcija, jokioje kitoje šalyje tai nėra įsivaizduojama. Tačiau yra nemažai korupcijos atvejų, kurių įsteigta korupcijos institucija nenagrinėja. Nacionalinės mažumos um, vis dar yra diskriminuojamos ir šioje srityje pažangos pasiekti sunku. Įstatymai nėra taikomi praktikoje, nors jie ir buvo priimti uh, bendruomenės turtas e, renacionalizuojamas e, pasitelkiant teismo sprendimus. Taigi, užuot kalbėję apie e, mechanizmo netaikymą, reik, turėtume atidžiau pasižiūrėti į įstatymus Rumunijoje ir tai, kaip jie veikia. Ačiū ponui Sogor. Toliau ponia Ačiū ir ačiū komisijai už darbą. Mes turime priminti savo, kodėl Rumunija ir Bulgarija tapo ES narėmis. Visų pirma, kitaip negu kitose naujose valstybėse narėse, Rumunijoje ir Bulgarijoje e, situacija skyrėsi. Abi šalis buvo skurdžios ir abiejose buvo didžiulis korupcijos ligmuo visuose visuomenės sluoksniuose Ir tai buvo įprastinė praktika šioje ša, šiose šalyse daugelį metų. Taigi mes e, norėjome pakeisti situaciją šiuose dviejose šalyse, o taip pat ir pačioje Europos Sąjungoje. Dėl to buvo sukurtas specialus mechanizmas, e, stebėsinos ir vertinimo mechanizmas šioms šalims. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad e, po dešimt metų pasiekta tiek daug pažangos. Dešimt metų yra ilgas laikotarpis, ypač politikoje. Uh, Taigi nemažai dar yra ir iššūkių. Norėčiau išvengti dvigubų standartų. Komisija teisingai pastebėjo, kad e, buvo padaryta nemažai pažangos e, teisės rytyje, nors įstatymų įgyvendinimas vis dar yra lėtas. Tačiau mes matome, kad tokiuose srityse kaip korupcija, piknaudžiavimas lėšomis, uh, ir kitose valstybėse narėse įstatymų įgyvendinimas stringa, taigi neturėtume šnekėti apie dvigubus standartus. Tuo pat metu, jeigu ir buvo tam tikrų priežasčių taikyti atitinkamus mechanizmus Bulgarijoje ir Rumunijoje, žinau, kad padėtis kitose šalise taipogi pasikeitė ir noriu išgirsti ir kitų kolegų nuomonę. Daugelis kalba apie Rumuniją, tačiau turime taip pat pastebėti ir Vengriją. Vengrijoje taip pat yra korupcijos atvejų, piknaudžiaujama lėšomis, Olaf nekartą tai pastebėjo ir mes neturėtume žaisti situaciją ir pamiršti, kad yra piknaudžiavimų ir kitose šalyse ir taip vadinamuose vakarų Europos šalyse. Taigi aš džiaugiuosi, kad yra taikoma šis mechanizmas, buvo atlikta tikrai rimta analizė, buvo padaryta nemažai pažangos ir turėtume paskantinti Bulgariją ir Rumuniją žengti toliau kovoje su korupcija. Aš matau, kad e, jos yra pasiryžusios imtis veiksmų, tačiau žinoma paskatinimas irgi neprošaliai. Ir aš išgirdau kolegų žodžius Ir manau, kad iš tikrųjų panašią kontrolę ir panašų spaudimą turėtume taikyti ir kitoms šalims ir neturėtume užmerkti akių, jeigu matome kažką neteisingo ar netinkamo. Ačiū. Ačiū poniai Sipel. Kitas kit, kalbėtojas, kita kalbėtoja yra poniai Stevens. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už ataskaitą dėl bendradarbiavimo ir vertinimo mechanizmo. Rumunija padarė svarbią pažangą ir toliau turėtų tęsti darbus kovoje su korupcija. Tam, kad e, galima būtų išlaikyti darbo kokybę, e, nacionalinės e, kovos su korupcija institucijos ir taip pat europinės institucijos turėtų išlaikyti tą pačią prokurorų skirimo procedūrą. E, dabartinė procedūra puikiai veikia. Skiriami prokurorai dirbantis centrinėje sistemoje turėtų būti skiriami laikantis tų pačių taisyklių. Taisyklės yra veiksmingos. Būtina nekeisti institucinės ir teisinės sąrangos e, nacionalinėme antikorupcijos direktorate. Džiugu žinoti, kad kovos su korupcija pastangos buvo sėkmingos Rumunijoje ir reikia sustabdyti asmenys norinčius e, e, kliudyti pažangai. Taipogi reikia išlaikyti nacionalinio antikorupcijos direktorato galės ir užkirsti kelią spaudos ir žiniasklaidos tendencingam požiūriui ir tendencingam pateikimui, kliūdant kovai su korupcija. Mechanizmas turi būti išlaikytas dėl to, kad Rumunija išliktų europietišką šalimi, nes Rumunija yra ES narė. Be to, turime nepamiršti, kad teisės viršenybė yra vienas pagrindinių ES principų. Korupcija žudo, skaldo vienybę, trukdo piliečiams ir trukdo politikams e, tinkamai valdyti šalį. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Ratan. Ačiū pirmininkė. Ačiū e, kolegoms. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad buvo pristatyta ataskaitą dėl Bulgarijos. Kaip Bulgarijos atstovas galiu pasakyti, kad e, Bulgarijai prisijungus prie ES per pasarosius dešimt metų buvo įvykdyta nemažai reformų teisinėje srityje, taip pat su kovos su korupcijos srityje. E, e, tai matoma ir iš ataskaitų. Tačiau ataskaitos nėra pažangos variklis. Pažangos variklis yra Bulgarijos žmonių noras uh, užtikrinti teisingumą ir kovoti su korupcija, o taip pat mm, teisėsaugos institucijų pastangos e, sistemą modernizuoti ir dirbti efektyviau. Tai davė vaisių, mm, tai tos pastangos davė atitinkamų rezultatų, kaip visuomenė ir tikėjosi. Tačiau dėja kartais reformos nėra pakankamai nuoseklios ir sistemiškos nepakanka vien atlikti reformas. Mes žinome, kad mm, tyrimą atliko penki asmenys iš komisijos, jie atlieka stebė, reformų stebėseną ir personalas, komisijos personalas atliekantis stebėseną neturi teisinio išsilavinimo. O reformos vyksta ne todėl, kad taip nurodė Bruselis, o todėl, kad pilietinė visuomenė ir pati šalis e, to nori ir reikalauja. Tai procesas, kuris e, prasidėjo šalims prisijungus prie ES, tačiau dabar šis procesas nebėra toks veiksmingas. Manau, kad stebėsinos mechanizmas yra diskriminacinis, nes jis taikomas tik dviems valstybėms, nors korupcijos atveju yra visose ES šalyse. Bet už šio mechanizmą piknaudžiaujama, kadangi jis išnaudojamas politiniais tikslais ir kliudo E, Bulgarijai ir Rumunijai prisijungti prie Šengeno erdvės, nors šios šalis e, dar ir netitinka Šengeno kriterijų. Manau, kad šis mechanizmas turi būti panaikintas kiek įmanoma greičiau ir jį turi pakeisti mechanizmas skirtas e, demokratijos stebėsanai ES ir šis mechanizmas turi būti taikomos vienodai visoms ES šalims. Be to, aš norėčiau paklausti komisijos atstovų, kiek kainuoja e, parengti šias ataskaitas, kiek e, mokesčių mokėtojų pinigų e, tam išeina, kiek reikia pinigų bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmui išlaikyti metų metus. Ir aš norėčiau pateikti pasiūlymą komisijai dėl bendro europinio stebėsenos bendradarbiavimo ir tinklinio mechanizmo. Ačiū. Kitas kalbėtojas mano sąraše yra ponas Pavel. Ponas Pavel. Dėkui. Ataskaitos Mm, Rumunijos pažanga pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Kai kurie mūsų kolegos sako, kad tas mechanizmas e, turi likti, aš manau, kad jis turi būti panaikintas, nes tas mechanizmas taikomas tik tai dviem valstybėm - Bulgarijai ir Rumunijai. Mm per praėjusius, mm, praėjusią dešimtmetį e, tų valstybių narių pažanga yra apčiopiama. Vice e, pirmininkas, komisijos vicepirmininkas Timermansas sustiko su Rumunijos ministrų pirmininku ir aptarė e, Rumunijos ir komisijos bendradarbiavimą įgyvendinant reformas ir buvo taip pat kalbėta apie galimybę užbaigti šio mechanizmo veikimą. Dabar, kadangi tikslai yra aiškus, e, galime aiškiai apibriežti, ko siekiame Kalbant apie visų mm, ataskaitose pateiktų sąlygų įvykdymą, čia, manau, mm, turėtume ne tik techniniais kriterijais remtis, bet ir politiniais. Ir labai svarbu, kad teismų reforma būtų įvykdyta iki galo kad būtų užtikrintos žmogaus teisės. Thank you very much. Um, we have uh, another point. Ačiū. Pone Makovei dar norėjo pasisakyti, bet prašau kalbėkite trumpai, kad ponas Šlys taip pat galėtų atsakyti. Și Schengen, n-am făcut-o eu, au făcut-o colegii mei uh, Dėkui. Mūsų, mm, mano, socialistų mm, partija Rumunijoje dabar yra valdžioje. Niderlandai mm, turi mm, nuspręsti, ar Rumunija galės. Likus, Niderlandai yra paskutinė valstybė narė, e, kuri turi pritarti e, Rumunijos prisijungimui prie Šengeno zonos. Žinote, mm, e, kokia politinė situacija buvo Rumunijoje, kai buvo manipuliuojama statistiniais duomenimis E, rinkėjų registre ir būtent dėl tų politinių dalykų negalėjome prisijungti prie Šengeno zonos. Um, yes, we shouldn't, we shouldn't e, Neturėtume čia uh, leistis į politinės diskusijas, turime apsiriboti tik pažangos ir bendradarbiavimo uh, pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą svarstymų ir dabar steiksiu žodį komisijos atstovui ponui Slyz. Jisai pakomentuos tai, ką išsakė komiteto nariai. Dėkui. Pirmiausia, tai, ką turėčiau pasakyti, kad komisija iš tiesų uh, siekia, kad ES būtų užtikrinta įstatymų viršienybė ir komisijos kolegija tą ne vieną kartą pabrėžė. Uh, ponas Timermansas praėjusį rūdienį, kai vyko diskusijos apie tą horizontalę to užtikrinimo sistemą, pabrėžė, kad tai labai svarbu visai Europos Sąjungai. Ir komisija iš tiesų nori, kad būtų, kad veiktų atitinkamos sistemos užtikrinančios įstatymų viršenybę. Nors galbūt dar nėra iki galo apsispręsta, koks modelis turėtų būti. Ir kaip jau minėjau, čia turima galvoje visa Europos Sąjunga. siekiant užtikrinti ir procedūrinės teisės, ir apsaugoti žmogaus teisės. Ir čia svarbu vaidmenį taip pat vaidina ir Europos žmogaus teisų teismas. Ir dėl to labai svarbu, kad būtų visos teisminės teisų gynimo priemonės užtikrintos ir net prireikus būtų galima kreiptis į žmogaus teisų teismą. Tai mano nuomonė, tas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas buvo sukurtas e, esant specialiom aplinkybėm tose dviejose šalise ir yra irgi dalis viso teisės viršenybės mechanizmo, įstatymų viršenybės mechanizmo. Ir šis bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas yra naudojamas tam tikrų lygmenių. 70 procentų piliečių Rumunijoje ir Bulgarijoje sakė, kad jie tikisi, kad jų šalise bus toks standartas, kurį bus galima palyginti su situacija kitose valstybėse narėse. Ir komisija irgi siekia to pasiekti. komisija rimtai žiūri į šį darbą. Mm, kartais sakoma, kad galbūt per daug išteklių ar per mažai išteklių skiriama vienai ar kitai sryčiai, bet komisija skiria tuos išteklius, kurie reikalingi šiam darbui atlikti. mes rimtai ir atsakingai dirbame. Bet aišku, labai svarbu ir išklausyti kitų nuomonių. Tarybos išvadose nuolat pabrėžiama, kad komisijos darbo metodai yra patikimi, taryba pritarė komisijos darbo metodams ir didelė, di, didesnė visuomenės dalis mano tą patį Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tai yra norima, kad čia tos šalis niekuo neatsiliktų nuo kitų ES valstybių narių, o komisija, kaip jau minėjau, dirba atsakingai ir efektyviai. Ir komiteto nariai irgi pastebėjo, kad mes siekiame, kad mūsų rekomendacijos būtų kuo konkretesnės. Mes norime užtikrinti kad e, tie valstybių narių e, šių dviejų reformų rezultatai būtų matomi ir visuomenėje, ir visuomenė suprastų, kas vyktų, ir norime didinti atskaitomybę, ir tam yra visos reikalingos priemonės. Ir komisija iš tiesų gali uh, teikti, kad yra visas reikalingas įdirbis, yra reikalingos sistemos ir mechanizmai, kad tas darbas e, testusi, kad reformos testusi ir yra galimybė jas stebėti. Dėkui. Tikiuosi atsakiau į klausimą. Uh... Dėkoju komisijai už išsakytus komentarus ir atsakymus. Baigiame šį darbo tvarkės punktą. Dėkojame komisijos atstovui, kolegos. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pasiūlymas susijęs su dabartinė Europos prieglopšio sistema. Tai yra E, pasiūlymas dėl priskirimo direktyvos pavertimo reglamentu. E, tai yra susijęs su 51 metų Ženevos konvencija e, ir tarptautinės apsaugos gavėjų integravimu į ES prieglopščio sistemą. O dabar norima keisti šią direktyvą, tai yra padaryti ją reglamentu ir komisija tuo nori toliau harmonizuoti taisyklės taikomas valstybėse narėse m, mm, pabėgėliams ir papildomas apsaugos gavėjams. Be to, e, suteikiant e, tiems asmenims tarptautinės apsaugos statusą, e, šiame pasiūlyme taip pat yra e, numatyti standartai e, susijęs su teisėmis, e, kurios įgyja tarptautinės apsaugos gavėjai. Pone Fažon yra pranešėja, jinai pateikė savo pranešimą 17 metų 9 kovo. Yra 703 pakeitimai, kurie buvo pateikti šalia tų 95 pranešėjos pakeit, pateiki, pakeitimų. Pakeiti, tai pirmiausia suteiksiu žodį e, pranešėjai, o po to galės pasakyti šešėliniai pranešėjai ir kiti, bet pirmiausia, galbūt atsisėskime visi į vietas, kad e, galėtų pranešėja netrukdoma išsakyti savo mintis. Labai paprašyčiau tų, kas nori kalbėtis, išeiti už salės, o dabar žodis poniai Fajon. Dėkui, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad yra visi šešėliniai pranešėjai atvykę ir galėsim su jais irgi apsikeisti nuomonėmis, nors praeitie jau tą esame darę. Šis mm, pranešimas skirtas mm, tarptautinės apsaugos mm, gavėjams ir tom teisėm, kurios įgyjamos su šia apsauga. 800 pakeitimų buvo pateikta komisijos pasiūlymui dėl priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjo statuso reglamentui. Vyko susitikimai e, su šešėliniais pranešėjais, su pilietinės visuomenės atstovais ir su ekspertais. Ir noriu padėkoti visiems kolegom ir šešėliniam pranešėjim. E, kurie prisidėjo prie šio darbo ir esu pasirengusi ir toliau dirbti. Mes jau pradėjome renkti kompromisinius pakeitimus ir džiaugiuosi, kad daugelis tų pozityvių elementų, kurie buvo mano pranešime, atsispindi pakeitimuose. Mm, dirbsime toliau su kompromisiniais pakeitimais norime daugelį komisijos pasiūlymo sričių patobulinti, kai kalbame apie tarptautinę apsaugą Europos Sąjungoje. Norėčiau, kad didelė dauguma pritartų mūsų pasiūlymui, tiem kompromisiniam pakeitimam, nors kol kas yra tokių labai prieštaringų nuomonių ir tai atsispindi kolegų pateiktose pakeitimuose, bet aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti tą sutarimą. Šešėliniai pranešėjai gan pozityviai žiūri kai kuriuos svarbiausius mano pranešimo aspektus. Aš manau, kad šis reglamentas yra vienas svarbiausių dalykų susijusių su nauja prieglapščio sistema ES ir mano uh, pranešimas tą atspindi. Norima teikti, suteikti apsaugą tiem, e, kam iš tiesų jos reikia, kad jie galėtų naują šansą e, gyvenime gauti ir tuo pat metu reikia užkirsti kelią antriniam judėjimui. ir reikia harmonizuoti e, prieglopščio steikimo taisyklės Europos Sąjungoje. E, tai leistų be kita ko sumažinti ir administracinę e, naštą. Jei mes, jei mums nepavyks harmonizuoti apsaugos taisyklių, tai tikrai prarasime tą galimybę patobulinti prieglopščio sistemą, sprendžiant pabėgėlių problemas. Mm, ką aš siūlau, be kita ko, tai yra leidimo gyventi galiojimo laikotarpis. Ir aš čia nepritariu komisijos pasiūlymui. Suprantu, kad valstybių narių praktika skiriasi ir suprantu kai kurių kolegų norus, bet turime uh, siekti mm, tikslų, kalbama apie e, penkerių metų mm, leidimo gyventi galiojimo laikotarpį ir po tų penkerių metų tie asmenys jau turėtų turėti teisę gauti ilgalaikio mm, gyvenimo valstybė narėje arba net pilietybės galimybę. Ir dėl to aš manau, kad turime iš tiesų siekti, kad direktyva būtų pakeista reglamentu. Čia direktyvos neužtektų. Taigi turime nu, siekti daugiau, o ne mažiau. O dabar labai norėčiau išgirsti iš kolegų, mm, ką jie galvoja. Mes dabar esame kompromisinių e, pakeitimų finalizavimo etape ir aišku noriu atsižvelgti į kuo įvairesnės nuomonės ir tikimės, kad lybė komitete galėsime gegužės pabaigoje šiuo klausimu balsuoti. Dėkui, ponė Fajon. Dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. EPP frakcija, ponė Musolinė. Ačiū. Sureaguosiu iš karto į tai, kas buvo pasakyta. Daug daug bendarbiavome dėl šio teksto, ypač e, dėl biurokratinių procedūrų derinimo ir ką pranešėja pasakė, e, tikrai sutapo nuomonės, kad reikia mažinti biurokratinius kliūtis, kurios gali mm, prailginti procesą. Mes sutinkame, kad reikia suvienodinti tuos statusus pabėgėlio ir e, papildomas apsaugos ir terminas būtų penkeri metai. Taip pat galvojame apie tai, kad nereikėtų iš naujo analizuoti statuso, kuomet yra atnaujinamas leidimas gyventi, nes tai yra miržiniška biurokratinė našta tiek pasienio valstybėms, tiek kitoms ir be to tai sukuria didžiulį nesaugumo jausmą tarptų žmonių, kuriems yra taikoma apsauga. Bet mes pasisakytumėm už privalomą statuso peržiūrėjimą, jeigu prieglopščio agentūra mato, kad yra pasikeitusi saugumo situacija kilmės šalyje. Mm, dabar dėl antrinio judėjimo komisijos pasiūlymas. Mes pasakytumėm už proporcingumą ir. Mm, apie pagrindimą atskirų atvejų, kiekvieno individualių atvejų, kai asmo turi tarptautinę apsaugą. Dėl uh, uh, nuobaudų netaikymo, tai vėlgi grįžtume prie penkerių metų uh, laikotarpio. Dėl vidinės apsaugos, man atrodo, čia savanoriškas turėtų būti toliau taikomas principas. Bet aišku, su a, to asmens, kuris prašo tarptautinės apsaugos dalyvavimu. Jeigu yra tarptautinės apsaugos susitarimas toje šalyje, bet nėra mm, tarp valstybių narių susitarimų, tai yra problema ir daug valstybių apie tai kalbėjo, išsakė iš, iš, iš, tą problemą. Na ir galiausiai dėl nepilnamečių dar kas yra svarbiausia, penkios dienos. Ne darbo dienos, o tiesiog penkios dienos, o realiai tai kaip galima greičiau. Neturėtų būti jie perkeliami nu, iš, iš vieno globotojo kitam globotojui, nes po to situacija tikrai darosi labai sudėtinga. Ačiū. Toliau Jusi Halaho iš CR. The ECR <clears throat> e recognizes Ačiū. ECR pripažįsta poreikį toliau suvienodinti e, prieglopšio procedūras ES, taikant taip pat ir tuos tarptautinės apsaugos principus, kurie taikomi trečiųjų valstybių piliečiams. Todėl mes bendrai remiame komisijos pasiūlymą dėl to, kad direktyva būtų keičiama į reglamentą. Kalbant apie antrinį judėjimą, čia yra nepaprastai svarbu kalbėti apie tai, kad e, individualaus prieglopščio prašymo proceso e, rezultatas turi būti nepriklausomas nuo to, kurio prašoma. Taip pat yra labai svarbu, kad suvienodinti standartai būtų tokio lygio, kad prieglopščio sistema neskatintų ekonominės migracijos ekonominės ta prasme, kad tiesiog žmonės yra stumiami skurdo, galimybių, stygiaus ar kitų ekonominių veiksnių, o ne persekiojimo. Prieglopščio sistema yra sukurta tam, kad būtų galima padėti persekiojimo aukoms, o ne skatinti masinę imigraciją iš vieno žemyno į kitą žemyną. Ir todėl mūsų požiūris skiriasi nuo pranešėjos ir liberalų ir, ir kairių, kairių ar žaliųjų požiūrio. Iš tikrųjų, jeigu ta prieglopščio sistema bus taikoma ir ekonominės migracijos atveju mes turėsime daugiau migrantų, nei galėtumėm priimti ES. Iš tikrųjų, prieglopsis turėtų būti laikino pobūdžio savo, savo pobūdžio. Tai yra, turėtų būti tikimasi, kad žmonės grįžtų atgal į savo kilmės šalis, kuomet grėsmės jau nebelieka. Aišku, tas, kas atvyko kaip pabėgėlis, turėtų turėti galimybę prašyti ir kito tipo leidimo gyventi, jeigu jis ar jis sėkmingai integravosi į visuomenę. Tačiau tarptautinė apsauga neturėtų būti automatinis kelias į leidimo gyventi ir pilietybės gavimą. Ypač jeigu žmogus nerodo jokių norų integruotis, kaip kad dažnai labai pasitaiko. mes pateikėme pakankamai nemažai pakeitimų, kurie atspindi tokią politinę poziciją. Mes labai tikimės, kad kolegos apsarstys galimybę jos paremti. Mm, pavyzdžiui, e, tarptautinė apsauga turėtų būti suteikiama vieneriems metams ir e, apsaugos poreikis turėtų būti įvertinamas iš naujo kiekvieną kartą, kai yra atnaujinamas leidimas gyventi. Mes suprantame, kad tai yra administracinė našta, bet Lygiai taip pat ir integruotų migrantų buvimas, kurie neturi pagristų priežasčių būti ES, yra lygiai taip pat našta. Mes galvojame, kad imigracija turėtų būti tarsi susitarimas tarp imigrantų ir priimančios valstybės. Ir tie, kas gauna mm, tarptautinį apsaugą, turi teisę į teises, bet ir į tam tikras pagristas pareigas. Pavyzdžiui, jeigu yra gaunama kažkokia tai socialinė pagalba, tai turėtų mm, būti suteikiama tuo met, jeigu yra e, taip pat ir e, dalyvaujama visuomenės gyvenime, yra mokomasi kalbos ar panašių dalykų e, jeigu yra asmenys, kurie be leidimo būna kitoje valstybėje, nei toje, kuri išdavė apsaugos, ta, apsaugos leidimą, tai turėtų būti taikomos nuobodos. Lygiai taip pat, kaip ir, pavyzdžiui, jeigu yra vykdomi nusikaltimai, tarkim, išprievartavimas, seksualinis. Uh, uh, seksualiniai išpoliai prieš nepilnamečius, jeigu yra kurstomi teroristiniai išpoliai ir panašus dalykai, turi būti atitinkamai sankcijos. Tarptautinė apsauga, aišku, yra vertybė, tačiau buvimas naiviu dėl to, kam reikalinga ta tarptautinė apsauga, tikrai nėra vertybė. Ir jeigu mes vertiname migracijos visus padarinius, e, tai iš tikrųjų e, irgi nereikia būti naiviems, nes tai būsime tik tai socialiniai atsakingi. Ačiū. Thank you. Um the uh, shadow of the other group. Alder šešėlinė Angelika Mlinar, kiek matau, jo salė nėra, tai tada guja frakcija. Pane Veržia. Oui, merci, monsieur le président. Je... Ačiū, pirmininkė. Aš pavaduoju kolegę Barbarą Spinelį, kuri atsiprašo pranešėjos, kad ji negali dalyvauti posėdėje, bet ji manęs paprašė perduoti jos pastabas ir visų pirma jums padėkoti. Pone Fajon, pone Spinelį, visų pirma jums labai dėkoju už puikų bendrą darbą, ypač bendrą darbą, kuris buvo nepaprastai nuodugnus, atidus, iš tikrųjų pri, prisijungė prie jūsų um, viso. Um, siekio užtikrinti, kad asmenys nebūtų gražinami į kilmės šalis, kuomet yra pavojus, tai yra non-refulmum principo taikymo ir lygiai taip pat, kad kad būtų išvengta įvairių spastų, kurie gali būti suformuoti, jeigu direktyva bus paversta reglamentu ir aš labai trumpai jos aptarsiu. Visų pirma, jis siūlo geriau apibriežti E, pabėg, e, aplinkosauginio pabėgėlio statusą, tai yra platesnė apibrieštis nei klimatinio pabėgėlio statusas. E, yra du kartus daugiau viduje perkeltų asmenų nei aplinkosauginių pabėgėlių. Ir reikia geriau apibriežti aplinkosauginio pabėgėlio statusas, savoka. Tai yra tikrai humanitariniai dalykai ir, ir reikia kalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kas tokius dalykus kaip žemė užgrobimą, vandens užgrobimą ir panašius dalykus. Reikia įvertinti visas sąlygas, kurias apibrėžia pabėgėlio statusas reikia laikytis e, pažangiausios praktikos, kuri jau yra taikoma kai kurių valstybių narių tokiais atvejais. Um, Nespinėlį norėtų, kad e, šeimos narių e, apibrieštis būtų išplėsta šeimos susivienimo atvejams taip pat ir įtraukiant tuos šeimos narius, kurie tampa šeimos nariais e, sukūrų šeimą po jau atvykimo į ES, jeigu reikalinga tarptautinė apsauga. Tuomet toliau nuo 3 iki 9 mėnesių siūlo pratesti tą laiką laikotarpį, kuris yra taikomas uh, um, valstybių piliečiams, kurie prašo tarptautinės apsaugos, kuomet uh, prašymas buvo atmestas, kai jie prašo pakartotinai, taip pat dėl um, ribojančių uh, nuostatų, dėl um, vidaus apsaugos mechanizmo valstybėje, kuomet asmenys um, uh, um, baiminasi persiekimo, kuomet tas persiekimo padariniai gali būti labai rimti. E, čia jeigu iškyla tokia situacija po to, o kai asmo pabėgo iš savo valstybės dėl, ir, ir jeigu tas pavojus kyla dėl tos veiklos, kurią jisai vykdė jau išvykęs iš savo kilmės valstybės. Tai tiek ponė Barbara Spinėlė norėjo pasakyti, aš labai tikiuosi, kad neiškraipiau jos minčių. Uh, Ačiū. Aš girdėjau, kad Sofija Infield turėjo, pa, turėtų pakeisti Angeliką Mlinar, tai prašau. Taip, um, ačiū. Angelika turi būti kitame posėdėje ir labai atsiprašo, dėl to tai aš tiesiog pabandysiu perteikti kelis tokius pagrindinius elementus e, to, ką norėtų pasakyti. Galvoja, kad bendros prieglopščio sistemos peržymas turi būti paremtas tikrų solidarumu ir tarptautinio apsaugos santosų suvienodinimu ir pakeitimai yra pateikti tą kryptimį taip pat kaip ir pranešimo tekstas. E, pakeitimai yra skirti tam, kad būtų to, galima toliau suvienodinti, suderinti um, abu du statusus, papildomos apsaugos ir papildomos pabėgėlių um, statusą, taip pat, kad būtų galima suderinti šeimos narių uh, statusą, įtraukiant Dublino nuostatas ir uh, kad būtų apimti taip pat ir uh, seseris ir broliai. Taip pat dėl ribojimo, kad dėl to, kad asmenys gali turi, turi, tikėtis teisės į apsaugą, dėl statuso peržiūrėjimo, kad tai būtų variantas. Ir aš dar savo asmeninę pastabą norėčiau pridurti. Ne tai, ką ponė Mlinar man perdavė, bet tiesiog aš noriu sureaguoti į pono Halaho pastabas. Jeigu jūs norite, kad žmonės integruotųsi, bet jeigu jūs nesuteikite jiems ilgalaikės perspektyvos, perspektyvos, tai kol jiem tada integruotis, jie nėra tada jiem tikslo integruotis, tai čia jau jūsų pastabos viena kitai prieštarauja. Ir kitas dalykas, prieglopšio prašytojai, pabėgėliai, kurie yra mm, kalti įvykdę išprievartavimą, vaikų išnaudojimą ir taip toliau. Taip, jie turi būti nubausti, bet lygiai taip pat visi kiti nepabėgėliai irgi turi būti nubausti už tokius nusikaltimus. Taip čia tokias, tokios prielaidos, kad vien tik tai jie gali būti kalti tokiais nusikaltimais, įvykdę tokius nusikaltimus, yra tikrai labai įžeidžiantis ir aš įsivaizduoju, kad daug, kad daug žmonių tikrai tikrai um, nepritars tokiam požiūriu kaip ir aš, pavyzdžiui, dėl moterų, kad integracija yra vienas dalykas, bet asimiliacija yra visiškai kitas dalykas. Ir aš norėčiau paklausti, kokiu šią standartų laikotės visų pirma, su visais turi būti elgiamasi vienodai, tai yra vienodos prievalės ir vienodos teisės. Ačiū. Thank you very much. Uh, the next speaker then is Jean Lambert for the Green Group. Jean Lambert, žaliųjų vardu. And also thank you very much to the Ačiū ir labai ačiū pranešėjai. Mes galvojame, kad jie atliko ypatingai gerą darbą, todėl neteikėme jokių pakeitimų. Mes sutinkame su jie praktiškai dėl visko, na, nebent dėl kai kurių momentų, kažkur gal tik tai gal mes norėtumėm labiau akcentuoti kažką, tai dėl to, ką aš jau pirmai sakiau, dėl to, ar, ar reikėtų uh, pereiti nuo direktyvos prie reglamento, man atrodo, kai kurie pareiškimai e, padaryti, ka, ka, dėl to, kokie būtų padariniai, jeigu būtų pereita prie reglamento, man atrodo, yra pereik išpūsti, nepagristai išpūsti. Kai kurios valstybės narės tiesiog galbūt dabar nėra pasiekusios tų standartų, kurių turėtų būti pasiekusios, ne visos galbūt yra pasirengusios įsipareigoti tiek, kiek reikėtų. Bet svarbiausia yra, aišku, mes galvojame, kad reikia panaikinti nuorodas į antrinį judėjimą. Jeigu žiūrime teisės, teisės aktus, kas apibrėžia, ką kam yra skirta tarptautinė apsauga ir kam ne. Um, šita mintis, kad tai gali būti panaudota kaip mechanizmas um, panaikinti antrinį judėjimą, tai yra netinkama. Taigi mes panaikinome tai. Um, Taip pat pateikėme pakeitimus dėl to, kad būtų vidinės apsaugos savaiko panaikinta. Mums atrodo, kad patenkinama apsauga yra valstybės pareiga, tai yra piliečio apsauga ir nežinau, kaip tai turėtų būti perduota jungtinėms tautoms ar kitoms kažkokiam tartautinėms organizacijoms. E, Šitokia mintis mes jai nepriturėme. Tai yra, pirma galimybė parlamentui tikrai panaikinti tokį dalyką, tą, tą, tą nuorodą ir tikrai galvoju, kad mes turime pasinaudoti tą galimybę ir iš karto ją panaikinti, nes e, nėra tikrai jokių pagristų argumentų, kad būtų galima išlaikyti tą nuorodą. Taip pat pritarėme e, humanitarinio statuso, papildomos apsaugos, e, pabėgėlio vienodo statuso uh, Um, apibrėžimui, mes tikrai sutinkame su tuo, kad nereikėtų uh, primesti prievalės valstybėms narėms e, nuolat peržiūrinėti statusą, nes tai jau dar papildoma našta ir taip jau didžiulė našta yra valstybėms narėms užkrauta ir be to ir pabėgėliams nėra saugumo, sta, e, saugumas, saugumo jausmas sukūriamas ir mažinamos paskatos jiems integruotis, jeigu yra nuolatinis tas peržiūrėjimas. Ir daugeliu pabėgėlių e, reikia turėti omenyje, kad jie ilgus metus greičiausiai bus, gyvens ne savo, ne savo kilmės valstybėje, pavyzdžiui, su Pakistanu. Pakistano pabėgėliais esu kalbėjusi, kalbė, kurie gal prieš 30 metų išvyko iš Pakistano. Tai įsivaizduokite, jeigu mes to žmonės toliau laikysime tokioje nežinioje metai iš metų, be jokių galimybių um, turėti kažkokią ateities perspektyvą ir pradėti integruotis, tai yra tikrai nežmoniška. Ir aš manau, kad tuos statusus reikia apjungti. Mes uh, galvojame, ar eina kalba apie papildomą apsaugą ar pabėgėlių statusą, Mes norime, kad tie du statusai būtų suderinti, koks ir buvo komisijos pasiūlymas praeitą kartą, kai mes peržiūrėjome šį dokumentą. Taip pat dėl um, pripažinimo teisės mes galvojame, kad tai iš tikrųjų labai svarbi priemonė prieglapščio sistemoje. Integracijos priemonės mes galvojame neturi būti privalomas. Jeigu norėsime jas padaryti privalomas, tai tuomet reikės jas užtikrinti, kad jos būtų prieinamos uh, daugelį valstybių narių, nes uh, dabar uh, tai, gal, taip yra, kad kai kuriuose valstybėse narėse jos yra privalomos, tačiau jos yra neprieinamos, neįperkamos, nei. E, dabar dėl prieigos prie lėšų mes norime, kad valstybių narių vietos institucijos turėtų galimybių prieiti prie prieglopščio sistemos lėšų, nes kai kuriuose valstybėse nesite mūsų manimų yra tikrai nepagristų kliūčių. Taigi yra nemažai pakeitimų. Uh, Bet mes tikrai mielai dirbsime toliau su pranešėja, formuodami kompromisinius pakeitimus, kadangi šis teisės aktas yra nepaprastai svarbus, koks bebūtų jo galutinis šio dokumento statusas. Um... Labai ačiū. FDD šešėlinio pranešėjo nėra, taigi išklausysime dar trijų narių, kurie paprašė žodžio, o paskui pereisime prie komisijos pasisakymų ir anksčiau pradėsime nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą, kad sutaupytume laiko. Tik Roberta Metsola, prašau. Ačiū, Janai. Pirmiausia, norėjau padėkoti kolegoms Tanijai, Aleksandrui ir kitiems e, už tai, kad e, parengė šią svarbę priemonę ir šį svarbų pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad EPP e pritarė šiam pranešimui, pritarė tam, kad mažinama administracinė našta valstybėms narėms, e, tvarkant apsaugos statusą turinčių žmonių mechanizmą. Ir be to mes manome, kad asmo turi teisę prašyti pagalbos ir apsaugos iš skirtingų valstybių narių. Uh, Išklausiau kolegės Čin ir suprantu, ką ji nori pasakyti, tačiau diskutuojant, kaip turi plėstis prieglopščio teisės aktai, turime suvokti, kad yra valstybių narių, kurios tarsi prisidengia antrinių judėjimų tam, kad nevykdytų savo įsipareigojimų. Uh, Taigi mes turėtume išvengti tokios situacijos, kai asmenys ieško palankesnių prieglopščio sąlygų. O tai nutinka todėl, kad prieglopščio suteikimo sąlygos labai skiriasi valstybėse narėse. Turėtume tas sąlygas suvienodinti. Reikia pagalvoti, kokios pasiekmes laukia asmenų, kurie persikelia iš vienos valstybės į kitą po to, kai jiems suteikta apsauga vienoje valstybėje narėje, turi būti kažkokios pasiekmes ir jos turi būti aiškiai suformuluotos ir aiškiai rašytos dokumentuose. Bet to turėtume susitarti, kad visi prašantis tarptautinės apsaugos greitai gautų galutinį savo statuso patvirtinimą, nes tik tuo met galima suteikti realią pagalbą asmenims, gavusiems pabėgėlio statusą ar papildomos apsaugos statusą. Ir, žinoma, gražinti asmenys, kurie statuso kriterijų netitinka. Taip e, nebus tokios situacijos, kai žmonės dešimtis metų praleidžia tam tikroje valstybėje be jokių ateities perspektyvų ir galimybės integruotis visuomenėje. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Pone Birgit Cipil. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, kalbant apie antrinį judėjimą, reikia prisiminti faktus. Ir tai, kad dabartinė prieglopščio sistema yra tokia, kad faktiškai dvi ar trys šalis yra atsakingos už visus prieglopščio prašytojus. Tai yra Italija ir Graikija mm, taikoma Dublino sistema, kurioje sakoma, kad šalis atsakingos už pabėgėlių pas e, apsaugą yra to šalis, į kurias pabėgėliai pirmiausia atvyksta. Antras dalykas - antrinis judėjimas. E, aš apskritai stebiuosi, kad yra įmanoma prašyti prieglupščio skirtingose valstybėse narėse. Mesgi turime Eurodax sistemą, galima patikrinti ir pamatyti, kad asmuo jau yra paprašęs prieglopščio tam tikroje šalyje. Aiškiai, ta sistema neveikia, taigi užuot ieškoja kažkokių tai papildomų priemonių, gal geriau pasinaudokime turimomis. Dar apsauga asmenims, kurie gauna prieglopščio prašytojo statusą, e, turi būti laikina. Mes turime patirties šioje srityje. Vokietija turi daug patirties, e, kadangi daugelį metų mes priėmėme pabėgėlius, prieimėme prieglopščio prašančius asmenys. Ir jeigu pasakom asmeniui, jūs esate ginamas, saugomas, tai tam tikrą laikotarpį, tai asmuo net nesistengia integruotis į visam visuomenį, nes nesitikė ilgiau likti šalyje. Taigi, jeigu suteiksime aišku statusą asmeniui, e, mes suteiksime kartu paskatas integruotis. Ir nemažai asmenų, kurie paliko savo šalis dėl karo, grįžo atgal, kai karas baigėsi. Prisiminkime padėtį Sirijoje. Jau šeštus metus tęsiasi karas. Ir asmenys, kurie turėjo išvykti iš savo šalies, jie nenori likti prieglopščio prašytais visą gyvenimą, dar šešerius metus. Jie nori toliau gyventi įprastai ir um, svarbu ne tik patiems pabėgėliams, bet ir visuomeniai, kurioje jie gyvena, kad pabėgėliai pabandytų integruotis ir kažką duoti visuomeniai, o nelaukti, kol bus sugražinti atgal. Dabar dėl nusikaltelių. Iš tikrųjų, jeigu asmo nusikalsta, reikia atlikti baudžiamą įtyrimą, e, vykdyti teismo procesą ir paskelbti nuosprendį. Tai įprastinė procedūra. Jeigu mes sukursime kitokį standartą tam tikrai asmenų grupiai, kągi tai reikš teisiniai sistemai ilgalaikėje perspektyvoje. Kas bus, jeigu mes už tą patį nusikaltimą skirtingai bausime vieną asmenų grupę? Dabar ta asmenų grupė yra pabėgėliai. Ar mes dar kitas asmenų grupės išskirstime? Taigi, manau, kad visus reikia traktuoti vienodai, nesvarbu, ar jie yra vokiečiai, prancūzai, rumūnai, Lenkai, Sirai, kad ir kokia būtų nusikaltėlio tautybė, reikia vadovautis mūsų teisinė sistema ir joje numatytomis taisyklėmis. Ačiū. Ačiū. Ponas Čekovskis yra kitais kalbėtas mūsų sąraše. Ačiū pirmininkė. E, tikrai. Ir dar dėkoju už tai, kad taip tiksliai ištarėte mano pavardę. Turiu keletą pastabų ir noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad parengė pranešimą šią temą. E, tema tikrai sudėtinga ir aš tikrai žaviuosi pranešėjos atliktų darbų. Aš manau, Tania, dėl to jūs irgi išklausysite mano argumentus, o argumentų galiu pateikti tikrai nemažai, nes nekartą lankiausi pabėgėlių stovyklose. Tikiuosi, kad galėsiu netrukdomas aptarti viską, ką noriu pasakyti. Pirmiausia, dėl paties reglamento peržiūrėjau ehm, šį reglamentą ir e, palyginau jį su 2003 metų 109 direktyva ir matau, kad e, tarp šių teisės aktų nėra didelių skirtumų. Yra šiokių tokių niuansų susijusių su šeimos narių apibrieštimi ir kas yra vertinama kaip šeimos nariai. Tačiau dabartinė reglamento redakcija yra panaši į direktyvos nuostatas. Kai kuriais atvejais lūkesčiai galėtų būti didesni. Dėl pateiktų rekomendacijų. Manau, kad pateiktos rekomendacijos geros. E, Tanja pasiūlė atitinkamas kryptis, kurių reiktų laikytis. Uh, atsižvelgiant į dabartinę prieglopščio prašytų situaciją. Pavyzdžiui, antras straipsnis ir šeimos narių apibrieštis. Mano manimu, šis klausimas yra sudėtingas ir pakankamai sudėtinga apibriežti, kas yra šeimos narys. Ar šeimos narys yra brolis ir sesuo? Jeigu prieglopščio prašytojas yra tam tikras asmuo, ar broliai seserys būtų taip pat jo šeimos nariai, tai ginčitina. Ir e, manau, kad e, jeigu patvirtinime tokias nuostatas, e, tai gali pagilinti migracijos krizę. 16 straipsnis ir C punktelis. Čia kalbama apie papildomą apsaugos statusą ir tam tikros papildomą apsaugos statusą turinčios asmenų grupės išplėtimą. Tais atvejais, kai į ES plaukia tokie pabėgėlių srautai, išplėsti papildomos apsaugos gavėjų grupę būtų neatsakinga. Be to tai netitiktų dabartinių tarptautinės apsaugos taikymo taisyklių. Apie tai net kalbama ir tarptautiniu lygiu. Nes, pavyzdžiui, jau šis pokytis reglamente būtų esminis. Dar vienas dalykas, kuriam asmeniškai nesu linkęs pritarti. Tai yra leidimo gyventi trukmės suvienodinimas prieglopščio prašytojams ir žmonėms turintiems papildomą apsaugą. Aš manau, kad valstybės narės pačios turi priimti sprendimus šiuo klausimu. Ir dar vienas e, laik, klausimas – adaptacijos laikotarpis. Adaptacijos laikotarpis buvo sutrumpintas iki trijų mėnesių. Aš manau, kad tokie esminiai pokyčiai – atsižvelgiant į e, neišnagrinėtų bylų dėl prieglopščio procedūrų skaičių. E, man būtų tas laikotarpis, kuris numatomas yra pernelik trumpas. Galima drąsiai numatyti dviejus metus, neturime kur skubėti. Nemažai prieglopščio procedūrų e, šiuo metu pakankamai gerai veikia. Ir jeigu darysime spaudimą ir bandysime viską pagreitinti, tai bus neišmintinga. Sofija pasisakė ir atsakė kolegoms iš konservatorių frakcijos. Mes manome, kad nustatant prieglapščio suteikimo taisyklės, reikia vadovautis kiekvienos valstybės narės standartais ir gerbti jų priimtus sprendimus. Tas pats ir dėl integracijos. Labai dažnai sakoma, kaip žmonės turėtų integruotis. Šią savaitę aš lankiausi Čekijos Respublikoje esančioje pabėgėlių stovykloje, Balkovo stovykloje. Šie asmenys laukia sprendimo, nulemsiančio, ar jie turės pasilikti Čekijoje ar išvykti iš šalies. Nemažai jų yra pažeidę Čekijos įstatymus. Ir dažnai asmenys atvyksta susiklastotais dokumentais, dalyvauja nusikalstamų grupuočių veikloje, dalyvauja narkotikais prekiaujančių grupuočių gru... veikloje. Nemažai jų yra gyvenę Čekijos Respublikoje keliarius metus. Ir jų statusas buvo nekarta atnaujintas ir apsauga jiems pratesta. Buvo nemažai asmenų, kurie liko gyventi Čekijos Respublikoje, nors e, situacija kilmės šalyje pagerėjo ir asmenys nebetitiko kriterijų tarptautinį apsaugai gauti. Į visus šios kriterijus reikia atsižvelgti ir valstybės narės turi turėti galimybę priimti sprendimus dėl e, asmens statuso. Neturi būti suteikiama galimybė asmeniui piktnaudžiauti ir ištesti procedūros savo naudai, nes ekstradicijos procedūra gali ištrukti net trejus metus ir tikrai trukdoma valstybėms imtis konkrečių veiksmų. Kągi, ačiū už man skirtą laiką. Aš, atrodo, paminėjau viską, ką norėjau. Ačiū, ponas Lenas. Ačiū, ačiū pirmininkė ir ačiū Tanijai už atliktą darbą. Na, jis sakė, kad jį lankosi pažangaus e, požiūrio. Po Ir aš tikiuosi, kad e, tie 703 pakeitimai prisidėjo prie pranešimo patobulinimo, nežinau, ar jį turės laiko jas visus perskaityti, tačiau viliuosi, kad e, pranešimas patobulės. Dėl antrinio judėjimo, manau, kad reikia ir paskatų, ir e, atgrasančių priemonių, tam, kad užtikrintume, jog asmenys uh, apsaugos siekia pagristai. Žinoma, ES turi užtikrinti tą apsaugą, tačiau reikia vadovautis esamomis e, procedūromis ir taisyklėmis. ES negali būti atvira visiems ir taikyti tik tai teigiamų priemonių. Pone Sipil minėjo, kad Galime naudotis Eurodax sistema, užkrisdami kelią antriniam judėjimui. Mane tai nustebino. Mes dabar dirbame su Eurodax sistema ir kol kas e, SND pabandė tik tai išbraukti visas nuorodas į antrinį judėjimą tekste. Taigi tikimės, kad ateitie to nenutiks ir šiuo klausimu sulauksime socialdemokratų paramos. Ačiū. Sofija Intveld norėjo dar kartą pasisakyti. Dėl antrinio judėjimo sutinku su Birgit Sipel. Iš tikrųjų, kitose teisės aktų pasiūlymuose šis klausimas buvo svarstamas, ypač dėl prieimimų sąlygo direktyvos. E, Ten buvo minima, kad e, ne tik paskatas reikia numatyti, bet ir atgrasančias priemonės, jeigu yra antrinis judėjimas ir e, taip pat nu, reikia numatyti, kad kad e, žmonės turi grįžti į tą šalį, kuri jiems suteikia apsaugą. E, buvo kalbėta ir apie vertybės. E, kokias verty, apie kokias vertybės kalbame? Nebūtinai turime visi turėti bendras vertybės, tačiau mano vertybės gali skirtis nuo jūsų ir galbūt tiem žmonėms priimtinėsės jūsų vertybės, tačiau visi asmenys turi laikytis įstatymo. Ir žmonės sakantis, kad e, imigrantai turi vadovautis mūsų vertybėmis, e, dažnai e, tokių asmenų vertybės dėl gėjų, moterų ir kitų teisų yra labai toli nuo mano vertybių. Ir aš manau, kad turime vadovautis pagrindinių teisų hartiją ir joje numatytomis vertybėmis. Ačiū, buvo labai įdomus apsikeitimas nuomonėmis, o dabar norėčiau paprašyti komisijos pasisakyti šio klausimu. Dėkoju. Palankiai žiūrime į pakeitimus, kurie ypač sustiprina komisijos pasiūlymo e, esmę. Taigi palankiai žiūrime į tuos pakeitimus, kurie sustiprina komisijos pasiūlymo tikslą norėčiau pabrėžti, tai yra garantijos susijęs su integravimo priemonėm valstybėse narėse, taip pat e, ir taisyklių mm, sustiprinimas dėl globėjų kalbant apie tarptautinę apsaugą, tai teisiškai tai e, ją gali gauti asmo, kuris persekiojamas ir kuriam ne, neužtikrinama apsauga. Tai tokios nuostatos nebūtų taikomos, nieko bendro neturėtų su aplinkosauginiais pabėgėliais ar, ar klimato kaitos pabėgėliais. Kad e, būtų tinkamai veikianti Europos Sąjungos apsaugos sistema, tai čia labai svarbus yra vidaus apsaugos valstybėse narėse aspektas. Komisijos pasiūlyme yra numatoma galimybė likti e, valstybėje narėjai asmeniui nebereikia apsaugos. Tai tada pagrindas turėtų būti mm, legalus, e, vienas iš legalių migracijos pagrindų. Tada galima likti valstybėje narėje. Noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlyme nėra naujų elementų, tik yra kodifikuojama teisingumo teismo praktika. Antrinis judėjimas. Čia irgi nėra šią linkme jokių naujų dalykų komisijos pasiūlyme, tik atspindimas komisijos pasiūlymas dėl Dublino reglamento kiek tai liečia apsaugos gavėją. Tai yra, kad apsaugos gavėjas turi likti valstybė narėje, kuri jam suteikia apsaugą. Tai yra, jis negali keliauti, mm, jei nesuteikiama tokia teisė jam, į kitą valstybę narę. Dėkui. Much, uh, Dėkoju, Europos komisijos atstoviai, mm, poniai įsigėti. Ir dabar baigiame e, nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Dabar keliaujame toliau šiek tiek anksčiau, bet vis tiek keliaujame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra du klausimai. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ir Europos elektroninių ryšių kodeksas. Mes laukiame komisijos atstovų atvykstant, tai padarykime nedidelę keletos minučių pertraukėlę, bet nenubėkit kur nors toliai. Okay, dear colleagues, the uh, representatives of the commission are still on their way through the building, I guess, but... E, kolegos komisijos atstovai dar e, netvyko, bet nedėliskime ir e, pereikime prie kito klausimo. 2016 m. rugsėjį komisija pristatė BEREK ir elektroninių ryšių kodekso pasiūlymus ITRE čia yra atsakingasis komitetas abiem šiom temom. Mes, mūsų komitetas pateiks savo nuomonės. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai nusprendė abu šios klausimus kartu svarstyti. Pranešėjas ponas Petersen pristatys nuomonių projektus, o po to mes suteiksime žodį šešėliniam pranešėjam ir komisijos atstovams, kai komisija atvyks. Taigi dabar žodis pranešėjui ponui Petersen. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau ypač padėkoti sekretoriato atstovams Emanuel ir Jori už pagalbą dirbant e, su e, šiomis temomis, e, būdamas pranešėjų, nuomonės pranešėjų, norėjau pataisyti komisijos pasiūlymą, e, žiūrint į jį iš mūsų komiteto pozicijų, užtikrinant asmens duomenų privatumą ir saugumą. Kalbant apie elektroninių ryšių kodeksą, tai komisijos pasiūlymas norintis atnaujinti mm, taisyklės mm, yra sveikintinas ir čia turime užtikrinti išraiškos laisvę mediją pluralizmą, kultūrinę įvairovę, vartotojų apsaugą, privatumo ir asmens duomenų apsaugą. Ir siūlau keisti e, komisijos pasiūlymą, kad tie tikslai būtų pasiekti ir turint galvoje, kad bus peržiūrima privatumo direktyva. Ir aišku, turime čia laikytis bendro duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Kaip matote iš nuomonės, noriu, kad būtų uh, sąžiningos konkurencijos taisyklės visiems paslaugų teikėjim. Ir mano pasiūlymas apima ir asmeninius įvairius, e, įvairią asmeninę komunikaciją, siekia užtikrinti galutinių vartotojų privatumo apsaugą. Netaip seniai mes patvirtinome iniciatyvą dėl mm, to didelių duomenų poveikio asmens duomenų apsaugai. Ir mes čia turime siekti užtikrinti privatumą, tam naudojant mm, kodavimo galimybės ir, aišku, neturime palikti jokių spragų, jokių užpakalinių durų, per kurias susilpnėtų asmens duomenų apsauga. Taip pat šis pasiūlymas apima ir Europos elektroninių ryšių E, reguliuotojų instituciją, tai yra BEREK pasiūlymas, tai būtų elektroninės komunikavimo, elektroninių komunikavimo priemonių ir elektroninės komunikacijos reguliavimas. Ir pritariu komisijos pasiūlymui sustiprinti Europos elektroninių ryšių reguliavimą reguliuotojo funkcijas, BEREK funkcijas. Ir čia turime laikytis Europos žmogaus pagrindinių teisių hartijos. Ir BEREKas turėtų būti skaidrus, atskaitingas ir uh, leistų užtikrinti, kad būtų mm, įgyvendintos visos taisyklės reglamentuojančios elektroninę komunikaciją, uh, kad būtų užtikrintas skaidrumas, nebūtų mm, jokios diskriminacijos nei suinteresuotojų asmenų, nei paslaugų tiekėjų. Ir labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, jūsų komentarus mm, šiom dviem nuomonėm, šiam dviem mm, nuomonių projektam. Taigi, o jei turite kokių norų išgirsti daugiau informacijos, tai mano kabineto duris visuomet jum atviros. Dėkui, dabar steiksiu žodį šešėliniam pranešėjam, bent jau tiem, kurie yra salėje. Ponas Skripek yra čia, tai prašom žodis jum. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti nuomonės pranešėjui Ir manau, kad turime mm, remti mūsų technologijų pramonę ir verslą, kuris siūlo naujas technologijas piliečiams. Bet su tomis naujomis technologijomis iškyla ir iššūkiai, kaip užtikrinti žmogaus teisių apsaugą. Ir aišku, kad reg... Mm, taisyklės turi užtikrinti žmogaus teisų apsaugą ir turi kontroliuoti situaciją. Berek vaidmuo yra svarbus, bet aš nemanau, kad turi būti dar viena agentūra kuriama Europos Sąjungoje. Manau, kad nacionalinės reglamentavimo institucijos turi keistis gerąją praktiką. Ir jei niekas nėra, jei čia viskas veikia tinkamai, tai kam kištis ir tą veikimą kažkaip kitaip derinti. Dėkui, daugiau nematau šešėlinių pranešėjų. Tai aš pats, kaip šešėlinis pranešėjas, norėčiau pakomentuoti nuomonės projektus. Aš manau, tai yra puikus pagrindas pateikti mūsų nuomonę įtrė komitetui ir norėčiau pabrėžti, kad reikia skatinti taip vadinamą end-to-end -end kodavimą, end-to-end -end encryption ir galbūt net dar toliau pažengti šioje srityje. tą end-to-end encryption padaryti elektroninių komunikacijų standartų, elektroninės komunikacijos standartų visose srityse, bet bet kuriuo atveju labai džiaugiuosi pono Petersen nuomonių projektais ir mes ko galėsim prie jų prisidėsim jei e, daugiau mūsų komiteto narių nėra ir jie nenori komentuoti, tai tada suteiksiu žodį ponui Eberl iš Europos komisijos. Dėkui, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau mūsų biuras gan toli nuo parlamento. Noriu, skaitėme nuomonę, norim pasveikinti nuomonės projekto pranešėja, kitų komitetų nuomonės irgi panašios ir esame pasirengę bendradarbiauti, mm, svarstant šį klausimą. Dėkoju komisijai, dėkui, kad atvykote. Mes, aišku, pradėjome šiek tiek anksčiau nagrinėti šį klausimą, tai jūs tikrai neturite atsiprašinėti, kad pavėlavote. Dabar žodis vėl pranešėjai ponui Petersen. Dėkui, pirmininkė. dėl kodavimo, end-to-end -end encryption ir galimo jo padarimo standartų. Tai yra gan toli siekiantis noras. Aš esu pasirengęs apie tai svarstyti, apie, apie tai kalbėti ir turime pagalvoti, kokios to pasiekmes galėtų būti. Pabandykime aptarti tokią galimybę ir pasižiūrėti, kas mums pavyks. O ponui Skrypek galiu pasakyti, kad nors jūs abejojate, kad reikalinga tokia agentūra, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, aš manau, kad jinai reikalinga. Nes turint galvoje situaciją, iš tiesų tokios institucijos įkūrimas yra pagristas. Taigi aš norėčiau, kad mes neprieštarautume jos įkūrimui. Ir dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Jei turit kokių klausimų ar komentarų, tai galit kryptis bet kada į mane arba į sekretoriatą. Dėkui. Dėkui. Dabar norėčiau visus informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra 17 metų gegužės 3 diena, 10 valanda iš ryto. Taigi laiko nedaug, turėkit galvoje ir noriu pasakyti, kad tie pakeitimai kodifikuotai daliai turi būti pateikiami pagal 105 taisyklę. Taigi, teikdami pakeitimus, e, stenkitės užtikrinti, kad jie atitiktų e, taisyklės. Priešingo atveju pakeitimai bus neprimtini. Tai tiek šio klausimu. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija. Ir čia turime apsikeisti informaciją apie tai, kaip vyksta trišalio dialogo dėrybos. Du trilogai yra įvykę, kitas bus 10 gegužės. Lybė bendra pranešėja yra ponės Argentini, kuri, manau, mm, nori pateikti mums naujausią informaciją, bet jos šiandien nėra, tai aš paskaitysiu tai, ką jinai e, parengė. Jau praėjo metai po Panamos dokumentų paskelbimo ir kitų e, dokumentų, kurie parodė, kaip svarbu kovoti su pinigų plovimu, mokesčių vengimu mm, ir užkirsti kelią teroristų finansavimui. Tai labai svarbu ne tik ES, bet ir trečiosiom šalim, ypač besivystančiom šalim. Kol kas įvyko du trilogai skirti ketvirtos uh, di direktyvos uh, kovai su pinigų plovimu. Mes turime griežčiau žiūrėti į pinigų plovimą, mokesčių vengimą ir galima teroristų finansavimą. Per orientacinės diskusijas turėjome galimybę įvairius aspektus susijusius to klausimu apsvarstyti, tai yra susiję su tikraisiais įmonės ar fondo savininkais, geresnio bendradarbiavimo užtikrinimu ir galimybę viešai gauti informaciją apie tikruosius įmonių ar fondų savininkus Taip pat labai svarbu nepalikti jokių, svarbu, e, jokių spragų, kuriomis galėtų pasinaudoti nusikaltėliai ar teroristai. Ir tikimės, kad pavyks susitarti per vieną iš e, busimų dėrybų raundų. E, kitas trišalis dialogas numatytas 10 gegužės Nežinau, ar komisija norėtų kažką pakomentuoti, bet čia tik informacinis punktas. Taigi į dėrybas, į, į diskusijas neturėtume leistis. Dabar darome pertrauką iki balsavimo. Balsavimas numatytas 11 val. 40 minučių, taigi turite laiko išgerti kavos. Repeat, Taigi dabar darome pertrauką iki be 2012.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 we will start. Pradėsime balsavimą nuo pirmojo balsavimo. Ačiū už, už tai. Tai yra automatinis keitimasis duomenimis dėl automobilių registracijos duomenų Kroatijoje. Klon Noraš yra pranešėjas. Aš šį šiandien ir pavaduoju beje. Taigi balsuokime, paprasta procedūra, Prašau balsuoti elektroniškai. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Visi balsavote, balsuoti baigime. Priimta, labai ačiū. Toliau balsuosime dėl sustarimo tarp ES ir Junktinės karalystės. Ne, atsiprašau. Ir Norvegijos karalystės dėl papildomų taisyklių, dėl finansinės paramos priemonės, dėl išorės sienų ir vizų vidaus saugumo fondo kontekste 14-20 metų laikotarpiu. Tai yra pranešimo tvirtinimas. Prašau balsuoti elektroniškai. Has everybody voted? The vote is closed. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Irgi patvirtinta, dėkojame pranešėjų ponus Zehovski. Our next vote is the multi-annual frame. Toliau balsuosime dėl e, daugiametės programos ES pagrindinių teisų agentūrai 2018-2022 metų laikotarpiu. Um, Angelika Mlinar yra pranešėja. Mm, taip pat konsensuso pagrindų prašau balsuoti bendras balsavimas elektroniškai. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Irgi patvirtinta. Labai ačiū. Atsiprašau, aš neatsinešiau balsavimo kortelės. Ar galėtumėt priskaičiuoti papildomai ir mano balsą? Yeah, we will, we will Gerai, paminėsime tai protokole. Toliau kitas balsavimas. Tai yra normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų prieimimo, nauja redakcija, pranešė Sofija Intveld. Čia reikia pranešti apie vieną techninę korekciją. Antros pastraipos 21 kompromisinio pakeitimo po žodžio mm, veiksmingai e, toliau yra nedaugiau kaip 20. Dėl to yra sutarta frakcijomis. Tai yra tik tai techninė korekcija ir dėl šio pranešimo paprašysiu pranešėjos pasisakyti. Really much... Ačiū, neturiu daug ką pridurti, <laughs> tiesiog prašysiu visų pereiti prie balsavimo. To... Ačiū, tai tuomet ir pereikime prie balsavimo. 52 ir 53 pakeitimai identiški, prašau balsuoti elektroniškai. Ar įsibalsavote, balsuoti baigiame? Atmesta. Dabar vienas A kompromisas. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Visi balsavote, tai balsuoti baigiame priimta. Toliau vienas B kompromisas, prašau balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras kompromisas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Trečias kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame priimta taip pat. Penktas kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 207 pakeitimas. Tik antra dalis. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. 7A ir 7C kompromisai blokas. Kartu balsuojame. Prašau balsuoti. priimta. 235 ir 236 pakeitimai identiški, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 237 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 7b kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Už Priskaičiavot ponios Lunačiak balsą patvirtinta. Sorry? Okay, so, okay, so we do the vote once more. Gerai, pakartokime balsavimą, tiesiog, kad pasitikrintumėm, priskaičiuodami ponios Lunačiak balsą. Dėl 7b balsuokime vėl. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. <laughs> Tai tuomet pakeitimas atmestas. Sorry? We vote on the amendment 238 to 59. Yeah. Mm. Okay, so then we have to vote on the... Tuomet turime balsuoti dėl kitų pakeitimų. Tai yra 238 ir 239 identiški pakeitimai. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesti pakeitimai. 31 pakeitimas, prašau balsuoti. 31 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta. 255 pakeitimas, prašau balsu, balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigėme, atmesta. 9a kompromisas, prašau balsuoti. 9a kompromisas. Balsuoti baigiame. Priimta. 9b kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Tuomet turime balsuoti dėl 282 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Balsuojame dėl 284 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 285 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 11A, C ir E pakeitimai. E, kompromisai prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 11B kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. 311 pakeitimas. Balsuoti baigėme. Atmesta. 310 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 11D kompromisas. Balsuoti baigiame. Viena PP e per daug. Atsiprašau, EPP turi vieną kortelę išimti. Balsuoti baigiame priimta. Toliau 12A kompromisas ir 12C blokų kartu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 12b kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 13 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti. Balsuoti baigiame. Ba, priimta. 357, prašau balsuoti. Vėlgi, vienu EPP per daug atsiprašau. Dabar jau gerai, balsuoti baigiame. Atmesta. 14 kompromisas, prašau balsuoti. Keturioliktas kompromisas. Vienu APP e per daug. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 kompromisas, prašau balsuoti. Ir vėl vienu EPP per daug. Aš nežinau, kas vyksta. Dabar gerai, ačiū. Balsuoti baigiame. Priimta. 16 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 16b kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta 17A kompromisas ir 17D kompromisas bloku kartu. Balsuoti baigiame. Priimta taip pat. Toliau 427 ir 428 pakeitimai identiški. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 429 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Septyniolika B kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 17C kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 19 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 21 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 22 kompromisas. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 23 kompromisas. Prašau balsuoti. Come, uh, the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 518 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 519, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 520. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 521. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 24. Kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 25 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 26 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 544 pakeitimas, prašau balsuoti. 54. 54 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 55 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 56 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 60 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 61 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 29 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 30 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 31 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 32 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 33 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 34 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 35 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 36 pakeitimas, e, kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 37 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 38 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 39 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 97 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 96 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Ulrike Lunaček priimta. 98 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 99 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Keturiasdešimtas pakeit... E, kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 41 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 42 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 108 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 44 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 45 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 121 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas, atmesta. 122 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas, atmesta. 123 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas, atmesta. 124 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 125 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 126 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 127 pakeitimas atkrenta. 46 kompromisas balsavimas pradinamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 47 kompromisas pradedama balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 49 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 135 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Priimta. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 136 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 137 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 138 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar turime eiti į MPL 31 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. MPL 33. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. MPL 34. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Taip pat priimta. MPL 39. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Taip pat patvirtinta. Pereinam prie konstatuojamųjų dalių. MPL2. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. MPL15. Nuo teksto dumping practices. Dumpingo praktika. Balsavimas baigiamas. Priimta. Tuomet periname prie balsavimo dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Tai balsuosime dėl sprendimo susijusio su darybų pradžia, darybų komandos įgaliojimai ir sudėtis. Balsavimas pradedamas, ar visi balsavo, balsavimas baigiamas. Taip pat patvirtina sveikinu pranešėją. Kągi kolegos, baigiame posėdį. Dėkui.